šito straipsnio antrą punktą. Šį klausimą perdodu svarstyti kompetitingam komitetui. Toliau gavau EPP frakcijos raštą dėl pakeitimų, dėl narystės parlamento komitetuose ir dar parlamentinėse delegacijose. Sarašai bus pridėti prie šio posėdžio protokolo. Jeigu jokių pastabų nebus gauta, tuo met bus laikome, kad tie nauji